ponia Aniko Giuri pradės eiti savo pareigas Vengrijos vyriausybėje ir pagal statuto 7 straipsnio pirmąją dalį ir 4 straipsnio pirmąją dalį mūsų vidaus reglamento. Tokiu būdu atsiras uh, tuščia vieta, jai išvykus. Ir Tai įvyks šių metų. Tai vyko šių metų pirmąją, e, rugsėjo pirmąją dieną. Tokiu būdu baigiau savo pasisakymus e, šiais klausimais ir dabar pereisime prie darbo tvarkės. Rugsėjo antrąją buvo patvirtintas galutinis darbo tvarkės projektas. Jis